Dėl vedimo tvarkos. Prašom, ponė Hubner. Pone pirmininkė, balsuosime dėl trijų skubos tvarka tvirtintinų rezoliucijų. Balsuosime vardiniu būdu, visa tai bus registruojama. Negalima teikti deklaracijų raštų, kad galėtume paaiškinti, kodėl balsavome vienai par kitaip. Tai yra nepriimtina, manau, kad taisyklės turėtų būti pakeistos, kad kiekvienas parlamentaras galėtų pateikti balsavimo paaiškinimus dėl visų šių dalykų. Sääntöjen mukaan ei ole. Pagal darbo tvarkos tai-